tačiau taip pat ir e, regionų žemesniuose lygmenėse, taip pat e, pasirinkimo narystėje pagalba turi būti naudojama tam, kad e, būsimoji valstybė narė geriau galėtų įsisavinti ES lėšas, taip pat būtina kuo geriau pasinaudoti nacionalinių valdžios institucijų mokymosi potencialu, bei suderinti pasirinkimo narystiai procedūras su e, Europos Sąjungos socialinio ir žemės ūkio e, fondų lėšų panaudojimu. Todėl ataskaita atkreipimas dėmesys į IPA 2 bei būtinybę teikti pagalbą kitoms valstybėms kandidatėms ir poten, potencialioms valstybėms kandidatėms. Balsavimas vyks e, rytoj. E, turint omenyje, kad buvo pateiktas tik vienas pakeitimas, balsavimas turėtų vykti sklandžiai, nes pranešėjas šio pakeitimo turinį pritarė. Pirmininkas labai ačiū kolegai, kolegai poseltui žodis sakyti ginamąją kalbą. Ačiū pirmininkė. Būdamas šešėlį pranešėjai nuo mūsų frakcijos, aš pritariu kolegos Rūčiako teikiamam pari, nuomonės projektui bei pakeitimui, kurį kolega Mirskis pakeit, pateikė. Juo e, siekiama e, mažinti didinti pasirinkimo narystį pajėgumus ir e, taip e, greitinti lėšų įsisavinimo procesą, e, atsižvelgiant į tai, kad Kroatija artimiausiu metu taps ES nare. Dar kartą noriu kreipti dėmesį, kad visiškai pritariu Rūčiako teikiamam nuomonės projektui ir kolegos Minskio teikiamam pakeitimo siūlymai. Tačiau noriu kreipti dėmesį vieną aspektą, kuris man labai svarbus ir e, kurį norėčiau pristatyti užsienio reikalų komitetui. Pastarąją savaitę Čekijos parlamento, rūmų, e, parlamento žemesnėjai rūmai ratifikavo e, Kroatijos stojimo sutartį, taigi jau aštuonios valstybės narės šią sutartį ratifikavo, viena vertus tai labai sveikintinas žingsnis, tačiau antra vertus dar nei trečdalis valstybių narių stojimo sutarties neratifikavo. Deja, turiu paminėti, kad išskyrus Italiją, nei viena didžioji valstybė narė neratifikavo stojimo sutarties ir savo laiku buvo iškeltas tikslas iki gruodžio 31 dienos baigti ratifikavimo procesą, tačiau e, Junktinės karalystės e, parlamento atstovo spaudui, spaudai e, jau pranešė, kad e, Junktinė karalystė galbūt iki kitų metų pabaiga ratifikuos e, šią sutartį, turint omenyje, kad ji turi įsigalioti Liepos pirmą dieną, tai manau, kad toks elgesys yra nepriimtinas, todėl užsienio reikalų komitetas turėtų imtis pastangų ir daryti įtaką valstybėms narėms tam, kad greitų laiku didelės valstybės narės, e, jų tarpe ir mano šalis, ratifikuotų stojimo sutartį. E, ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, paprašiau žodžio, tačiau noriu pareikšti savo nuomonę. Manau, kad pono Rūčiako parengtas pranešimas yra labai naudingas ir mes susitelkėme ties svarbiausias dalykas Anglodas fondo lėšų įsisavinimu bei žemės ūkio politikos sritimi po stojimo laikotarpiu. Reikia teikti pirmenybę pasirengimo narystiai pagalbos konsolidavimo. Džiaugiuosi, kad nuomonėje tam skiriamas deramas dėmesys. Taip pat reikia atitinkamai įvertinti ir siekį busimoje daugiametėje finansinėje programoje e, skirti lė, lėšų atitinkamą dalį Kroatijai, kurios galėtų būti panaudotos vietos regioninių lygmenių. Aš aukštai vertinu e, kolegų dalyvavimą e, rengiant nuomonę. Ir e, manau, kad tai atspindi mūsų bendrą troškimą, kad Kroatija kuo greičiau taptų pilna teisė ES valstybė nare. Ačiū. Ačiū už išreikštą paramą ir daugiau komentarų neturiu, sako nuomonės referentas. Aber wir sollten, was der Kollege Bosselt äh, gerade. Tačiau E, tai, ką e, minėjo kolega Posaltas ir ką atkreipė dėmesį, manau, kad e, tikrai reikėtų stengtis paspartinti ratifikavimo procesą ir reikėtų išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių kai kurios valstybės narės dėlsi ratifikuoti. Dabar paskelbsime trumpą pertrauką ir e, palauksime, kol atvyks ponas Vygandas ir ponė Korosteliova, kuri jau yra atvykusi, nu, o vyrai, kaip įprasta, vėluoja.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 kolega atrodo dar netvyko, bet džiaugiuosi, kad Julio Koreslava atvyko ir pristatys savo tyrimą tikslinių sankcijų Baltarusijai poveikis. Labai įdomu kiek veiksmingos sankcijos Baltarusijai, bet ir apskritai kitoms valstybėms. Tai yra klausimas, kuris yra bendro pobūdžio. pobūdžio. Kas... Išorės veiksmų tarnybos vykdomasis direktorius Europos ir Tenės Azijos reikalams Gunnar Vygant pirmiausia pakalbės, jis išsakys savo nuomonę, o pato steiksim žodį Julijai Korostliovai. Thank you, Mr. Speaker. Vis dėlto Korostliova pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Šiandien turiu Jums paruošusi trumpą pristatymą. Pakalbėsiu apie savo tyrimo rezultatus. Tyrimas, vienas tikslinių sankcijų Baltarusijai poveikis. Iš pradžių bus įvadas, o tada kalbėsiu apie pagrindinius dalykus, apie svarbiausius ekonominius punktus, e, veikis, ekonominius veikėjus, o vėliau kalbėsiu apie tikslinių sankcijų Baltarusijai poveikį. Tada pateiksiu. Mm išvadas ir rekomendacijas. Politinė situacija prasidėjo 25 metais Baltarusijoje, kai Lukošenka norėjo praplėsti savo kaip prezidento galės. 96-ais tai bandė padaryti e, lapkričio mėnesio referendumų dėl konstitucijos. Taip pat pakeisdamas parlamentą e, nacionalinę asamblėją Nuo tada Baltarusijoje buvo e, nuolatos pažeidžiamos žmogaus teisės ir e, pagrindinės laisvės. 90 metų, po 10 metų prezidento rinkimų padėtis dar labiau pablogėjo, E, buvo malšinami protestai Baltarusijoje, buvo atleidžiami darbuotojai, kurie priešinosi e, režimui. Taip pat buvo iš aukštojo mokslo įstaigų išmetami studentai. Europos Sąjunga įvedė sankcijas reaguodama į tokią padėtį. Tai įvyko 11 metų sausio 31 dieną. Pirmiausiai e, apribojo kel, keliavimą, taip pat embargą eksportu, ginklų eksportui ir užšaldė lėšas. Vėliau kelionės, apribo, kelionės apribojimai ir E, lėšų išaldimas buvo e, taip praplėstas ir aš savo tyrimę iškėliau du pagrindinius klausimus. Pirmasis, ar dabartinė ES sankcijų politika Baltarusijai yra e, efektyvus, efektyvi priemonė paskatinti politinius pokyčius šalyje, pokyčius šalyje ir taip pat ar yra prasmės praplėsti sankcijas, ar tai pasiektume uh, reikiamo tikslo. Dabartinė sankcijų politika gali būti apibūrdinta kaip išmanių sankcijų politika. E, pirmiausia, jinai yra e, nukreipta į tuos konkrečius asmenys, kurie vykdo opresiją, ir, bet jos poveikį jaučia ir visi piliečiai. Pagrindinis tikslas mano tyrimo yra. Taigi stengiausi identifikuoti asmenis, kurios labiausiai liečia šios sankcijos. uh, um, I focus largely just on the key members of the Belarusian. Sankcijos buvo taikomos uh, aukščiausio rango verslininkai. Ir uh, Ženevniui žurnal buvo paskelbta informacija ir šiame žurnale buvo nurodyta, kad uh, pateikti informaciją tyrimo, kuris rodė, kad maždaug tūkstančiai asmenų, verslininkų buvo taikomos sankcijos, tačiau e, dviem šimtams e, svarbiausių verslininkų tos sankcijos pasiteisino. Du kriterijai buvo taikomi šioje studijoje tai buvo įvertinamas verslo, įvertinama verslo sėkmė ir taip pat buvo bandoma įvertinti tą įtaką, kurią galėjo daryti e, lobistai aukščiausių vyriausybės lygmenių. Šiame tyrimė aš nurodau, kad yra septyni asmenys, kurie turėjo tiesioginių sąsojų su Lukašenka ir jos, jo šeimos nariais. Aš nekomentuosiu atskirai tų asmenų, tačiau norėčiau pasakyti, kad pirmiausia ES numatė sankcijas trim iš tų asmenų. Čyš, Trinatski ir dar vieno asmens atžvilgių yra sudarytas ir tam tikras juodasis sąrašas, kuris nėra e, dar galutinis ir papildomis asmenėms gali būti taikomos tikslingos sankcijos. Jeigu norėtumėte, aš galėčiau pakomentuoti išsameu tuos septynis e, asmenis. Svarbiausias dalykas yra tas, kad tų verslininkų įtaka Baltarusijos ekonomika yra labai didelė ir be to šie asmenys yra susiję su aukščiausio rango elitu. Taip pat kai kurios pagrindinių sektorių įmonės, kurios turi įtaką ekonomikoje, kurios e, sudaro didįjį, didelį BVP procentą, susidūrė su ES sankcijoms, tai yra statybos sektoriaus įmonės, kurios e, tiekia produkciją Rusijos rinkai. Taip pat ir apdirbamosios perdirbimo pramonės e, įmonės e, susilaukė sankcijų, jos taip pat labiau yra susijusios su Rusijos rinka. Chemijos ir naftos pramonės įmonės Balt Neftechim ir kitos įmonės eksportuoja į ES rinką e, žaliavas ir taip pat e, naftą ir cheminės medžiagas. Ir čia lentelėje yra nurodyta Baltarusijos eksporto apyvarta į ES ir į kitas valstybės. Duomenys nurodyti naujausi 2011 metų ir taip pat yra nurodyta, kad Rusijos eksportas į Rusiją yra 35 procentai. Taigi pagrindinės prekės tai yra naftos prekės, tai produktai tai yra cheminės medžiagos. 2011 metais tai buvo 7 procentai sudarė tokių e, prekių. Diskusijos dėl to, ar sankcijos yra veiksmingos ar ne, galėtų būti vykdomas tokiu atveju, jeigu būtų atskirai įsigilinama į e, sankcijų pobūdį. Kai kurie mano, kad apribojimai nėra tokie veiksmingi autoritariniam režimui. Svarbu, kad sankcijos būtų taikomos platesniu mastu uh, visam valdymo lygmeniu. Kalbant konkrečiai apie sankcijų pobūdį, reikėtų pasakyti, kad reikėtų daryti apribojimus mm, viešojo vartojimo prekių apyvartai, taip pat trašų gamybos srityje. Labai svarbu, kad priekyba yra vykdoma iš esmės su Rusija, kita vertus šitos sankcijos turėtų skatinti Baltarusiją pasirinkti kitus partnerius. Kita vertus Baltarusija tampa investuotojams nebe patraukli, bet tu uh, pasakyti, kad vyksta privatizacijos procesai, o tų procesų metu Baltarusija labai aktyvi yra Rusija. Uh, svarbu, kad vadovybės administracijos elitas elitą pasiektų šitos sankcijos, o nenukentėtų tik tai e, paprasti piliečiai. Aš studijoje noriu pasakyti, kad tikslingos sankcijos verslininkams būtų tinkamiausias sprendimas, kadangi tokiu atveju pritaikius sankcijas padidėtų verslo sandorių kaštai ir taip pat būtų pakirstas, pakirsta tiems pelno pasidalimo procesams. Ir taip pat reikėtų prisiminti, kad ne tik tai verslas yra pagrindinis e, e, kriterijus sudarant e, valstybės biudžetą, tačiau reikėtų prisiminti ir kitą valstybės vykdomą verslo veiklą. Laiko neliko, todėl aš paminėsiu tik tai rekomendacijas, kurios perina, į kurio, į, kuriomis baigėsi mano išvados. Taigi rekomendacijos. Sankcijos ribojančios galimybę laisvai keliauti turėtų būti tęsiamos e, atsmenų atsakingų už politinių nes opozicijos ir politinių aktyvistų laisvės suvaržymą turėtų neturėti galimybės laisvai keliauti. Taip pat reikėtų pasakyti, kad ginklų embargas turi tik tiek simbolinę e, įtaką. Sankcijos, kurios skirtos pagrindiniam verslui ir taip pat elito atstovams turėtų būti ta svarbiausia Europos sankcijų sudėtinė dalis ES ir toliau turėtų mm, tęsti savo reikalavimus, kad būtų išleisti politiniai e, priešininkai, tai yra e, Sanikovas ir kas nebuvo. Uh, Vladimir Pievtiev, taip Pievtiev, Juri Čiš ir Anatolij Ternevski yra tie asmenys, prieš kuriuos buvo panaudota prievarta ir asmenys atsakingi už tai turėtų susilaukti ES e, sankcijų. Blogėjant politiniai situacijai Baltarusijoje, pagrindinių verslo veikėjų juodasis sąrašas turėtų būti išplėstas, įtraukiant papildomus asmenys ES ir toliau turėtų tęsti savo paramą pilietiniai visuomeniai, Baltarusijos gyventojams, teikti ir finansinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms. ES sankcijos turėtų būti nukreiptos į Baltarusijos politinį elitą ir taip pat į verslo elitą ir tomis sankcijomis neturėtų būti siekiama padaryti žalos piliečiams. ES valstybės narės turėtų tęsti tikslingas sankcijas, tačiau kartais yra pamirštami strateginiai investavimo aspektai Ta e, reikėtų pasakyti ir apie, e, pasakyta, apie Sloveniją, kadangi Slovenija turėjo tam tikrų strateginių investavimo interesų, ji nepritarė sankcijos prieš tam tikrus verslininkus. Dėkuoju, kad išklausėte ir aš tikiuosi, kad susitiksime dar kitomis progomis. Das Wort hat der Wiegand. Pana Vygandus, teikiamas žodis, ačiū ponė pirmininkė, taip pat ir už galimybę padiskutuoti sankcijų Baltarusijai tema. Diskusijos vyksta svarbiu momentu po pakankamai intensyvaus ES ir Baltarusijos tarpusio santykių pavasario. Nors būtų galima kalbėti apie kelis riboženklius, kurie mūsų laukia, tai yra parlamento rinkimai rugsėjo mėnesį ir metinė e, ribojimų priemonių apžvalga, kuri bus pateikta spalio mėnesį, atsižvelgiant į tai, kad pablogėjo žmogaus teisų padėtis, teisinės valstybės principų mažiau laikomasi, demokratijos principų, taip pat ir toliau šalyje esama politinių kalinių. Pirmieji treji šio meto mėnesiai išsiskyrė e, režimo taikomų priemonių e, griežtinimu, siekiant e, pritaikyti tas priemonės jau nusistovėjusiam modeliui ir bandant mūsų sankcijas e, išplėsti, taip pat ir įtraukiant į jas verslo atitinkamas struktūras, kurias teikia parama Baltarusijos režimui bei asmenys atsakingus už žmogaus teisų pažeidimą arba politinės opozicijos ir plėtinės visuomenės atstovų persekiojimą. Todėl e, be jau taikomos e, kelionių draudimo sankcijos bei ginklų embargo. Mes e, pradėjome taikyti tikslinės sankcijas verslo elitui, atsižvelgdami į ponios e, Korosteliovos teikiamas rekomendacijas kovo 28 dieną šios veiksmų taryba priėmė pakankamai griežtą iki šio greičiausio sprendimo Baltarusijos atžvilgių įtraukiant į <clears throat> e, asmenų, kuriems taikomas sankcijos sąrašą, e, pona Čižą ir e, Ternavski, bei kitus 12 asmenų. Žinoma, diskusijos tarp valstybių narių vyko pakankamai sunkiai, nes šios sankcijos atneša kai kurioms valstybėms narėms konkrečius ekonominius padarinius, tačiau aišku negalima įtaikyti su sankcijomis Sirijai, Sirijai arba Iranui. Perspektyvas jau anksčiau buvo tame sąraše asmenų, kuriuo atžvilgiu taikomas sankcijos, tačiau dar įtrauktos papildomos e, įmonės, verslo struktūros. Uh, kartu, kaip pažymėta parlamento teik ir renktame pranešime, taryba taikydamas sankcijas e, vadovausiu principu, kad šių sankcijų padariniai Baltarusijos paprastiems gyventojams būtų kuo mažiau juntami. Galbūt tai skambės paradoksaliai, tačiau noriu pabrėžti, kad e, nepaisant <clears throat> taikomų sankcijų, Baltarusijos eksportas į ES e, per pastarosius metus išaugo 69 procentais, tačiau e, mes netaikome prekybos embargo, mes taikome tik tikslinės sankcijas. 2011 metais buvo vėl pradėtos taikyti <clears throat> pradės taikyti e, tikslinės priemonės ir jos taikomos 243 asmenų ir 302 įmonių atžvilgių. Pasiant to padėtis Baltarusijoje blogėja, tačiau nebūtų galima daryti išvados, kad mūsų tikslinės priemonės nepasiteisinimo priešingai darome išvadą, kad politinių atžvilgių. Ir, e, e, mūsų sankcijos ir priemonės daro didelę įtaką priimant politinius sprendimus Minske ir e, prisidėjo prie to, kad, buvo, kad būtų paleisti kai kuriais 23 politinių e, kalinių. 21 buvo e, paleistas tarp 2011 rūpjūčio ir spalio mėnesio, o kiti du šių metų balandžio mėnesį taikomos priemonės nuolant yra vertinamos ir peržiūrimos ir nuolat yra atnaujinamas asmenų teikiančių paramą e, režimui sąrašas ir jis bus atnaujinamas, kol bus paliesti visi politiniai kaliniai. Jeigu leisite, dar keletą žodžių tarsiu apie platesnį ES ir Baltarusijos santykių kontekstą. Balandžio mėnesį e, buvo paleisti garsus politiniai kaliniai Bandarenka ir Salnikov ir netrukus po to mm, ES gražino savo ambasadorius į Minską. Tai nebuvo e, susijęs veiksmas e, su politinių kalinių paleidimu ar e, su kitomis priežasčiamis. Šis žingsnis buvo koordinuotas valstybių narių sprendimas. Tokiu būdu mes uh, stengiamės atverti Minskui tam tikrą galimybių langą, kurio Minskas turėtų pasinaudoti, nepaisant šio teigiamo aspekto. Esame daug sričių, kurio, kuriuose juntamas nerimas. <clears throat> Pavyzdžiui, persikiant opoziciją, plėtinės visuomenės atstovus, uh, taikant jų atžvilgių įvairias baudas ir e, sankcijas. Pavyzdžiui, ponas Parfiankov po šešių mėnesių sulaikymo buvo neseniai paleistas, e, e, jam buvo pateikti sufabrikuoti kaltinimai. Taip pat reikia paminėti neseniai primtą KGB įstatymą, pagal kurį valstybės saugumo tarnybai uh, būtų suke, suteikiama daugiau galių, pavyzdžiui, galimybė bet kurio paros metu, neturint teismo sankcijos, atlikti kratą gyventojų e, namuose. Ir tai dar labiau pablogintų NVO ir plėtinės visuomenės organizacijų padėtį. Mes tikimės tačiau, kad Baltarusijos valdžia imsis tolesnių teigiamų žingsnių. E, paleidžiant politinius kalinius. Signalų mes e, girdime ir matome, tačiau tikrų paleidimų iš e, įkalinimo įstaigų ne. Taigi manau, kad reikia laukti busimų parlamento rinkimų rugsėjo mėnesį ir kol kas iki tų rinkimų ES politika. Baltarusijos atžvilgių nepasikeis. Alka Urbandarenko paleidimas negražino kamulio, kaip kurie teigia, į ES aikštelės pusę, kamuolys lieka Minsko valdžios pusėje. Mūsų reikalavimas yra paleisti visus politinius kalinius, gerbti piliečių ir politinės teisės. Ir tik tuomet ES galės peržiūrėti ir įvertinti savo sankcijas. E, tuo metu e, mes stengiamės palaikyti kuo glaudesnius ryšius su plėtinės visuomenės ir politinės opozicijos organizacijomis, taip kaip rekomenduojame pranešime. Pirmiausiai stengiamės palengventi vizų režimą. atitinkamiems asmenims, e, tai yra paprastiems gyventojams, buvo pradėtos darybos dėl atitinkamų vizos, vizų politikos pakeitimo, siūlant pakankamai patrauklias kainas už kelionių vizas. Kol kas negavome atsako iš Minsko, tačiau e, dėl mūsų pasiūlymų, tačiau puikiai suprantame Minsko nenorą palengvinti galimybės keliauti savo paprastiems gyventojams e, tuo metu, kai 243 e, asmenims yra taikomai kelionių apribojimai. Kovo mėnesį prasidėjo ES dialogas e, siekiant modernizuoti Baltarusijos pilietinę visuomenę, e, politinę opoziciją, bei e, yra numatytos atitinkamos pagalbinės ES priemonės vykdant reformas. Mes čia deriname savo veiksmus su valstybėmis narėmis, siekdami apibrėžti tas rytis, kuriuose būtina e, imtis reformų ir kitų veiksmų. Taip pat e, mes e, rengiame teminius seminarus. Pavyzdžiui, vienas iš jų vyko privatizacijos tema. Taip pat keturis kartus padidiname savo paramą pilietiniai visuomeniai, siekiant uh, užkirsti kelią tolesniam santykių pablogėjimui su e, Baltarusija. Ačiū uždėmesi. Hvala lepa e, za zanimivo e, in potrebno poročilo. Ačiū už šitą įdomią, svarbę informaciją. Aš netstovauju Slovenijos vyriausybei, tačiau kadangi buvo paminėta Slovenija, norėčiau sužinoti, kaip toliau rutuliojasi įvykiai. Pone Kuristiliovas sakė, kad Slovenija turėjo kažkokių strateginių interesų. Tačiau man žinoma, kad e, tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose dalyvavo daug valstybių ir e, konkursą laimėjo Slovenija, tačiau Slovenija nepasisakė prieš sankcijas. Problema buvo ta, kad e, apskritai čia viskas buvo susijęs su vienu asmeniu. Norėčiau žinoti, kaip konkrečiai po to pasisuko įvykiai. Well, thank you very much for your question. Um... Ačiū už klausimą. Kiek e, iš žiniasklaidos, sekdama žiniasklaidą, sužinojau, kai pirmą kartą buvo kalbama apie sankcijas Jurčiui ir Švečiui, Slovenija labai priešinosi tokiom sankcijom Čia buvo kalbama apie konkretų investavimo projektą Baltarusijoje. Jis turi vykdyti, vykti ateinančiais metais. Tai buvo kalba apie Kempinskio viešbučio statymą ir Slovenijos verslininkai turėjo dalyvauti šito viešbučio statyme. Juričiš Mm, ketino patikėti šitą projektą slovėnų partnerė, verslo partneriams. Mums buvo, mes nustebome dėl šito prieštaravimo, nes visas procesas dėl tikslinio sankcijų e, įvedimo konkretiem, konkretiem verslininkam jau vyko. E, Juričiš buvo dar vienas garsus verslininkas Baltarusijoje po kitų verslininkų, kurie jau, kuriems jau buvo įvestos sankcijos. Kaip supratau iš atsakingos menų, iš Slovenijos vyriausybės, tai būtent Slovenija norėjo atidžiai įsigilinti į tikslinių sankcijų Baltarusijai ir konkretiems asmenėms įvedimą statistiką, paskaičiavimus ir konkrečiai kaip, kaip veik šitos sankcijos. Ir įsigilinus į sankcijas, Slovenija e, buvo nusiteikusi svarstyti galimybę įvesti tikslinę sankciją Jūriui Čičinui. Ir per antrą šito projekto svarstymą Slovenija nebeprieštaravo, nes buvo e, pateikta svarių įrodymų, kad šitas asmuo e, tikrai yra susijęs su, su valdžios institucijom ir taip pat Anatolijui Ternevskiui buvo leisti vesti sankcijas. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Excuses dat ik wat eh, verlaat. Ačiū, ponas Belder. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau šitą temą mane labai domina. Ypač Viktoro Matilovičiaus atveju turint galvoj ir tai, kaip jis apibūdina spaudimą Baltarusijoje spaudimą piliečiams, kurie netgi rizikuoja. Iš tikrųjų, tie apibūdinimai gan įspūdingi. Ir iš tikrųjų, ką galime padaryti, kad kokiu priemoniu galime imtis, kad mm, Baltarusijos vyriausybė liautų simtis tokių priemonių prieš tuos asmenys, kurie išreiškia savo nuomonę. Uh, Yra įvairiausių priemonių, kaip tai daroma, pavyzdžiui, internetas. Internetas jau keletą metų naudojamas kaip, kaip priemonė diskredituoti opozicijos lyderius, e, spausdinami įvairiausi straipsniai, pasirašant tų asmenų vardais, nors iš tikrųjų jie prie tų straipsnių, su tais straipsniais nėra visiškai susiję tie asmenys, kurie Baltarusijos vyriausybės nuomonė yra pavojingi, yra pagrobiami ir filmuojami vairiausiose kompromituojančiose situacijose. Ir spausinama, viešinama ta, ta medžiaga. Taigi, kokiu priemoniu bus įmimasi, kokios Ar šitos sankcijos bus veiksmingos, turint galvoje spaudimą, kurį vykdo e, Baltarusijos e, atitinkamos institucijos, ypač e, policija ir panašios grupuotės. Pirmininkas daugiau niekas nenori pasisakyti, ponas Paleckis. Nesuspėjo atvykti iš oro uosto, Vėlgi drasus buvo, kalbėjo drąsiai, kadangi Olandija nieko nebeturi ką laimėti futbole. Vygandai, ar jūs turite ką nors pridurti? Pane Kosteliova, Korosteliova? Well, only to say that of... Norėčiau pasakyti, kad Beldė teisingai paminėjo, jog daug kas kelia susirūpinimą. Mūsų kolegos Minske tiesiog su apgailestavimu konstatuoja, kad represinis aparatas ir toliau daro spaudimo diplomatinis korpusas mato, kaip nusivylę piliečiai, tačiau kita vertus pilietinė visuomenė yra labai aktyvi, turi labai gerų idėjų dėl reformų e, politinėme ir ekonominėme lygyje ateityje. Taigi opozicijos atstovai ir pilietinė visuomenė nori, kad toliau būtų bendradarbiaujama su ES, žengiant tolesnius žingsnius užtikrinančius reformas ir tikrą nuomonių pluralizmą. Svarbu, kad demokratija imtų viršenybę ir tai sakydami mes turime atsižvelgti ir į e, vyriausybės atstovus. Labai svarbu, kad ir ministerijos bendradarbiautų su mumis žengiant tuo ateities keliu. Mes turėtume ekspertų lygmenių kreiptis į vyriausybės atstovus ir mes nenuleisime rankų ir tikimės, kad jūs mums visada padėsite. Ačiū. Dėkojame. Kitasis darbo tvarkės klausimas. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad mes su didžiuliu malonumu, atidumu išklausime jūsų pranešimo ir tiesiog noriu pasakyti, kad mes labai gerai vertiname jūsų entuzijazmą ir jūsų darbą. Mes negalime taiksyti su situacija ir turime pagalvoti, kaip didinti spaudimą Tuo labiau, kad žiniasklaidos laisvė ten beveik nebeegzistuoja. Todėl šitas spaudimas, kuris daromas Baltarusijoje, piliečiams tiesiog pasiekė jau tą ribą, su kuria taikytis nebegalima. Äh, Dabar jau tikrai kitas dabartas klausimas - situacija Ukrainoje, perspektyvos pasirašyti asociacijos sutartį, Europos parlamento rezoliucija dėl politinių dėl politinių priežasčių įkarintų asmenų. Čia tema yra panaši, tiesiogai susijusi su Baltarusijos klausimu norėčiau paprašyti kolegos Vyganto, kad jisai pristatytų situaciją ir išreikštų savo požiūrį. Also, Herr Tanak möchte gerne in die Debatte einführen. Äh. Tanak. Ponas Tanakas norėtų. Tanok taip pat norėtų dalyvauti diskusijoje ir kiti kolegos, tačiau kolegos iš Lenkijos netvyko, Gutko, Koval netvyko. Pri... Varšuvos išlosim zoną. Atrodo, kad oro uostas Varšuvoje buvo uždarytas. Mr. Chair, uh, Mr. President, unfortunately, uh, my colleague. Um... Kolega Gutka, ko gero, užstrigo transporto kamštyje, jis sako, kad jisai pakeliui, o kol jis atvyks, norėčiau pateikti klausimų Vygandui. Taigi aš gavau tos klausimus prieš keletą minučių ir perskaitysiu. Norėčiau Vylandai, Vygandai sužinoti iš jūsų, kokia asociacijos sutarties eiga, ko dar reikia siekiant pasirašyti šitą sutartį ir koks yra šitos sutarties e, santykis su e, e, Timošenkos byla kokie yra pasirašymo planai, kokios sąlygos yra neįgyvendintos, ar sutarties pasirašymas yra atidėtas iš esmės, tai reiškia, kad galiotų dabartinė sutartis ir kokius matote parlamento vaidmenį iki tol, kol bus pasirašytas susitarimas, turint omenyje ir patį susitarimo tekstą. Ir taip pat, kada jūs manote, valstybės narės gali e, pasirašyti šitos sutartis ir taip pat ES išorės veiksmų tarnyba ir komisija, kokių veiksmų ketina imtis per artimiausius mėnesius. Tai yra profesorius Legutka pateikė man tokius klausimus, kuriuos aš jums perskaičiu. Dėkuoju. Vygantas. Äh, Ačiū pirmininkai. pateikta daugybė klausimų. Nežinau, ar visus galėsiu išsamei atsakyti, kadangi viskas priklausys nuo įvykių Ukrainoje per artimiausius mėnesius ir nuo sprendimų, kurie bus artimiausių metų priimti. Parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikime praėjusią savaitę Strasbūrė su Popovski susitiko su ES parlamento nariais. Taip pat ir Ukrainos rados atstovai dalyvavo šiame susitikime. Gerai. Mes Džiaugiamės, kad parlamento nariai domys ES ir Ukrainos santykiais ir iš tikrųjų ES parlamento nariai labai daug kartų lankėsi Ukrainoje per pastarąsius mėnesius, taip pat ir pirmininkas Šulcas su ministru pirmininku Azarvu buvo susitikęs kiekužės mėnesį bendradarbiavimo tarybos rėmose ir buvo paskirtas buvęs Lenkijos prezidentas Klašnievskis ir dar vienas asmuo į priežiūros komitetą. Ir bus teikiama pagalba įgyveninant iniciatyvą. Mes suprantame, kad tikimės, kad šitie du prezidentai bus paskirti ir Jacenko ir Ivašenko atvejams e, tirti. Tikimės, kad ir ponui Filipčiuk, pono Filipčiuk atvejs bus įtrauktas. Tikimės, kad visi šie atvejai galės būti tinkamai prižiūrimi, stebimi ir kad tai bus naudinga priemonė. Ir mes Prieš atsakydamas į klausimus norėčiau suteikti galimybę iškelti papildomų klausimų, kad e, globaliau pažiūrėtumėm į padėtį Ukrainoje ir asociacijos susitarimų perspektyvas. Prieš bendradarbiavimo tarybą, kiek už šiais mėnesį vyko ES 27 e, užsienio reikalų ministrų dialogai dėl Ukrainos ir ES santykių dialogo. Parlamentas patvirtino naują rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje ir tai vyko gegužės 24 dieną. Ukraina. Ukrainoje prasideda rinkiminė kampanija. Parlamento rinkimai vyks spalio mėnesį ir tai mums bus išbandymas, mm, kuriame įvertinsime, kaip, kokia situacija vyksta, yra Ukrainoje ir ar tie e, rinkimai vyks pagal visus e, demokratinius standartus. Ukraina kviečia kuo daugiau stebėtojų iš SBO ir iš kitų institucijų. Turime pasinaudoti šią progą ir įvertinti ir rinkimus, ir rinkiminę kampaniją. Norėčiau pabrėžti, kad ES yra pasiryžusi plėtoti santykius, bendradarbiavimą su Ukraina. Šiuo klausimu visos ES institucijos sutarė, asociacijos susitarimas kovo mėnesį inicijuotas yra labai svarbus e, Ukrainos ekonominiai integracijai ir suteikiant galimybės ir ekonominę prasme ir vykdant reformas Ukrainoje. Todėl šitas susitarimas turės dėlės įtakos ir nu, Ukrainos ekonomikai, ir visuomeniai, jeigu jis bus tinkamai įgyvendintas. Tai yra ambicingiausias susitarimas, kokį ES yra kada nors pasirašysi su trečiaja šalimi. Dalindamėsi bendras vertybės, turėtumėm padinti galimybės bendradarbiauti ir modernizuoti Europą, e, Ukrainos institucijas ir valdysenos standartų standartus, ko mes tikimės iš Ukrainos, kad šitas susitarimas vyktų ir būtų veiksmingas. Pirmiausiai strategijos e, teisingumo srityje, pirmiausiai Julius Tomašenko ir kitų bylas ir užtikrinti, kad tokios klaidos nebebūtų daromos e, vėl. Taip pat e, parlamento rinkimus surenkti pagal demokratinius standartus. Ir trečia, e, tęsti reformas, kurios buvo pradėtos sep, prieš septynerius mėnesius ir kurios yra numatytos ES ir Ukrainos darbo atvarkėje. Tai yra svarbus dokumentas kartu su asociacijos susitarimu. Žiūrint iš šios ekonominės socialinės integracijos perspektyvos ES atidžiai stebi Ukrainos vidaus e, veiksnus, ypač e, buvusios vyriausybės narių e, bylas, panos Timošenko, Liucenko, buvusio buvusių krašto apsaugos ir e, aplinkos apsaugos ministrų. Jie visi dabar yra kalinami. ES turi ambicingų planų su Ukraina ir manome, kad yra ypatingai svarbu būtent dabar palaikyti nuoseklų dialogą su Kijevu. Yra tam tikrų sektorių, tam tikrų klausimų, kur mums atrodo, kad iš tikrųjų darome pažangą. E, pavyzdžiui, strategija dėl viešųjų finansų valdymo reformos. Vykdant šitą reformą būtų pagerinama pagalbos e, teikimas e, Ukrainai, pagerinta verslo aplinka. Ukraina nori pradėti iš naujo dėrybas dėl e, dujotiekio taip pat atnaujinti dujų tiekimą iš per Ukrainą ir įgyvendinti dujų sektoriaus reformas. Yra ir kitų sektorių, kur darbas eina į priekį, pavyzdžiui, e, vizų režimo supaprastinimo veiksmų planas. Ir šiuose sektoriuose ES Ukrainos santykiai iš tikrųjų yra labai gyvybingi. Yra ir kitų sričių, kaip aplinkosauga, švietimas, kur mūsų santykiai yra tikrai puikus. Žinoma, dar galima daug ką nuveikti ir galima e, labai gilinti veiksmus tam tikrose srityse, bet kaip sakiau, svarbiausi veiksmai dabar yra parlamento rinkimai ir teisingumas kokie bebūtų parlamento rinkimų rezultatai, tikimės, kad Ukraina veiks, imsis veiksmų šiuose sritise, paaiškinti neužteks, paaiškinimo neužtenka. Timošenko ir kitų vyriausybės narių bylos nebuvo nei skaidros, nei aiškios, nebuvo ten teisėjų nešališkumo, e, nebuvo e, pusiausvėros tarp e, kaltintojų ir gynėjų. Čia kalbame apie sisteminės problemas. E, Būdžiamoji, būdžiamasis procesas, pagal kurį jie buvo teisiami, turėjo būti peržiūrėti ir vis dar gali būti peržiūrėti bendradarbiaujant su Europos taryba. E, kaltinamieji neturi būti kalinami, kol nėra paskelbta galutinis, galutinis sprendimas dabar yra deramasi dėl tinkamo Julios Timošenko gydimo. Čia yra svarbus žingsnis, bet kol kas nesprendimas. Taip pat džiaugiamės, kad buvo primtas nuojas baudžiamo proceso kodeksas, kuris kuris bus taikomas visiems ateityje visoms byloms. Tikimės sulaukti papildomų teisinių aktų šito kodekso įgyvendinimui. Tai būtent įstatymo dėl prokuratūros darbo, dėl e, teisinės sistemos, e, teisėjų padėties ir taip toliau. Tai yra įgyvendinama pagal Venecijos komisijos rekomendacijas kad ir koks bus politinis e, klimatas Ukrainoje, e, šitoms reformoms reikia palaikymo iš rados pusės tam, kad e, teisingumo sistema būtų patobulinta ir taip. Mm, tai bus naudinga visai Ukrainos visuomeniai. Dabar pereisiu prie konkrečių klausimų. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kaip komisaras Fulės sakė, teismas, žiniasklaidos teismas yra jau savaime e, pažeidimas. Mes stebėsime šitą bylą ir visas kitas bylas su, su dėliu dėmesiu. Europos parlamentas reikalauja, kad būtų baigtas techninis darbas asociacijos susitarimo. Labai džiaugiamės, kad e, einame į priekį. Asociacijos susitarimu galiu pasakyti, kad konsoliduotas, konsoliduoto teksto teisinė peržiūra vyksta sėkmingai. Dabar kalbam, kalbame apie 1200 puslapių maždaug. Tai yra vienas iš ambicingiausių ir sudėtingiausių susitarimų, ko, dėl kokio ES kada yra dėrėjusi su trečiaja šalimi. Norėtumėm, kad šios pastangos nebūtų bergžios, norime pasirašyti šį susitarimą. Jį pasirašius atsiras potencialas pagalbai ir modernizavimo paskatai Ukrainoje. Tai bus naudinga ir Ukrainai, ir ES, ir mūsų partnerystiai. Bet reikia aiškiai pasakyti, kad sprendimas pasirašyti asociacijos susitarimą yra tarybos rankose ir jis bus priimtas pagal tuos kriterijus, kuriuos paaiškinau. Tai būtent teisingumas, e, pastangos ir reformas ir parlamento rinkimai. Europos išorinių veiksmų tarnyba e, kartu su komisija pateiks šio dokumentą pasirašymui, kai bus baigtas techninis darbas ir įvertinę šitus kriterijus taryba e, nuspręs, ar dokumentas bus pasirašytas. E, tarybos nusiteikimas dėl datos, kada bus pasirašytas sustarimas, yra tikrai dar kol kas neaiškus, nes viskas priklauso nuo to, kaip veik, e, reikalai klostysis Ukrainoje. Taigi tie, jeigu tie trys punktai, kuriuos išvardijau, bus įgyvendinti, manau, kad mes galėsime pasiūlyti pasirašyti asociacijos susitarimą. Ukraina pripažįsta, kad supranta, kad šitas susitarimas nebus pasirašytas prieš rinkimus. Šitas komitetas visą laiką pasisakė už teisės viršenybę, už demokratijos plėtrą Europ, Ukrainoje ir už Ukrainos e, europinės aspiracijas, europinius tikslus. Ir tikiuosi, kad mes galėsime kartu dirbti šioje srityje, bet Kijevo e, veiksmai e, bus lemtingi, kad greičiau ar lėčiau šitas procesas vyktų. Ačiū ponui Vygandui nedaug laiko liko, todėl galbūt e, suteiksime žodį trims kolegoms, norintiems paklausti iškart. Pirmasis klaus pranešėjas, panas Legutko. Ačiū. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti ponui Vygandui už tai, kad atvyko pasidalinti savo žiniomis šio klausimu, kuris vis labiau gauna tarptautinį pobūdį. Pradėjome renkti rekomendacijas ir tikėjomės ir vis dar, dar tikimės, kad uh, Ukrainai ir ES labai svarbu pasirašyti asociacijos susitarimą, siekti atitinkamos pažangos tam, kad Ukraina taptų plačios demokratinių valstybių koalicijos sudėdamąją dalimi. per pastarosius mėnesius e, padėtis e, susijusi su asociacijos susitarimu smarkiai pablogėjo, todėl norėčiau sužinoti iš jūsų, išgirsti atitinkamą vertinimą, ko turėtume tikėtis artimiausioje ateityje. Atsižvelgiant į tai, kad e, sustarimo tekstą sudaro 1000 200 puslapių. Tai uh, nesuteikia pakankamo pažangos pojūčio. Uh, Tačiau jūs kalbėjote apie selektyvinį teisingumą ir e, teisinės valstybės principų laikymas. Man tačiau susidaro įspūdis, kad iki šiol pasiekta pažanga e, nesusijusi su mūsų renktomis ir teiktomis rekomendacijomis. Tačiau Tai yra pažanga, kurią galime konstatuoti keliose žemesniuose lygmenyse, atsižvelgiant į per pastarosius porą mėnesių bendrai pablogėjusią padėtį. Jūs vengite atsakyti e, arba nurodyti konkrečius tvarkaraščius, laiko grafikus, tačiau tikrai labai džiaugčiausi, jeigu galėtumėte pateikti tam tikrą informaciją, e, taip pat ir šiuo klausimu, pasižvelgiant į Europos politikų galimybę paspartinti procesą arba visus procesus, turint omenyje, kad padėtis Ukrainoje blogėja, nors mes neprarandame uh, vilties, kad ją būtų galima bendromis pastangomis pakeisti arba pagerinti. Nors galeris, ačiū, pana pirmininkė, beveik visiškai pritariu, ponė Vygandai, jūsų vertinimui dėl selektyvaus teisingumo ir teismo procesų pradžios rengiantis rinkimams. Tai būtų tas lakmoso popierėlis vertinant vykstančią arba daromą pažangą. Iš tiesų, baudžiamo proceso e, kodekso naujasis patvirtinimas e, galbūt e, yra teigiamas žingsnis, tačiau kol atitinkamos nuostatos esančios popierėje nėra taikomos, tai jos nėra labai vertingos. Aš lankiausi neseniai Lvove futbolo stadione, tačiau taip pat ir sustikau su vietos politikais, kurie man pasakojo, kad rengiantis rinkimams ne tik Lvovė, tačiau taip pat ir Harkove bandoma potencialius opozicinių partijų kandidatus įbauginti e, iš anksto jų atžvilgių pradedant taikyti įvairias baudžiamo persikėjimo priemonės. Taigi, manau, kad e, reikėtų į tuos aspektus taip pat atkreipti dėmesį, kalbant apie ponas Kvašnevskį ir Koksą. Tai aš e, Man būtų labiau patikę, jeigu ponas Kosnevskis būtų e, nedavęs interviu gazetą Viborčio praeitą savaitę. Manau, kad e, vertėtų susilakyti nuo komentarų apie būsimų rinkimų laimėtojus, nes e, atsižvelgiant į jo praeitį ir į tai, kad jis buvo paskutinis komunistų ministras, jo ryšius su verslo oligarchais, tokiais kaip Pinčiukas, turėtų verčiau patilėti ir nebandyti daryti įtakos busimųjų rinkimų rezultatams. Aš nemanau, kad tuomet, kai pozicijos vadovė yra laikoma uždaryta kalėjime, būtų galima kalbėti apie sąžiningus ir laisvus rinkimus Ukrainoje. pirmininkas, norėčiau Jums dar, dar kartą naudodamasis progą padėkoti už tai, kad kartu su ponė Harms e, pastarę savaitę ryštingai pasisakėte už teisinės valstybės e, principų įtvirtinimą Ukrainoje. Pana Šulcis, pirmininkė, neturiu jokių klausimų pana Vygandui, nes manau, kad jo žinoma pozicija yra e, visiškai tinkama ir teisingas, o frakcijos vardu galiu tik išreikšti, pareikšti savo paramą. Mes su ponė Hams e, turėjome galimybę susitikti su Julija Timošenko porą valandų, po to su premjeru Azarovu. Galiu tik perduoti Julijos Timošenko padėką Europos parlamentui, džiaugiasi, kad mes solidariai demonstruojame savo paramą jai e, LP frakcija, ypatingai e, per televiziją galėjo stebėti mūsų akcijas Strasbūrė. Nes tai yra tikrai labai drasi moteris, kuri gulėdama lygos patale sugebėjo suvienyti opoziciją. Dešimt partijų susitarė e, iškelti jos kandidatūrą rinkimuose pirmojų numerių. Ir e, rinkimų kampanija jau dabar vyksta, tačiau vyksta labai nesažiningai, bandoma uh, trukdyti įvairiomis priemonėmis, e, kyšiais, e, e, kitokią finansinę paramą, teikti paramą valdžios remiamiems kandidatams, nes opozicija pareiškia, kad jeigu laimėtų absoliučią daugumą, tai iš atstatydintų uh, prezidentą Janukovičių ir galime tikėtis panašių įvykių per rinkimus kaip 2004-aisiais, kuomet buvo manipuliuojama ir klastojami rinkimų rezultatai. Timošenkai sekasi santykinai neblogai ir norėjau taip padėkoti Vokietijos federaliniai kancleriai, e, nes Vokietijos gydytojai daug pastangų padėjo e, parengdami gydimo terapiją ir buvo įsigyta po to e, tam reikalinga įranga. Šiau ji laikoma palatoje, kuris stebima 24 valandas per parą, jos kiekvienas judesys stebimas vaizdo ekrane. Ir e, tikrai tai e, neprisideda prie jos sveikatos būklės gerinimo, kaip ir apskritai buvimas kalėjime negali prisidėti prie sveikatos stiprinimo. O dabar per Blumingo agentūrą bandoma skleisti informaciją, Ukrainos valdžia e, kaltina Timošenko dalyvavimo atitinkamame suokalbėje. Čia yra taikomi panašus metodai, kurie, e, kurias Putinas taikė Khodorkovskio atžvilgių, visiškai nesilaikant nekaltumo prezumcijos principo, sustikime su premjeru Ozarovu susidarė įspūdis, kad vyriausybė yra įsprausta į kampą, e, siekia asociacijos susitarimą su ES, tačiau neužtikrinus politinių laisvių šalyje tikimybė šį sustarimą pasirašyti nėra labai didelė, bet kokiu atveju e, siekiama e, išlaikyti savo orumą ir geriausios atvejais būtų, jei e, Julija Timošenko pateiktų malonės prašymą pripažindama savo kaltę, tačiau veikiausiai ji taip nepasielgs ir taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad esama ir kitų asmenų, kurie laikomi įkalinti, kaip panas Lisenko, kuris susirgo hepatitu. Niekas negali paaiškinti, kodėl, tačiau Ukrainoje mm, opozicijos politikai dažnai susirga tokiamis paslaptingomis lygomis, taigi tų asmenų likimas yra galbūt netgi svarbesnis nei panas Timošenko. Būsimieji parlamento rinkimai yra labai svarbus mums, reikia e, užtikrinti, kad būtų atsisakoma selektyvaus teisingumo vykdymo ir būtent šiems e, dviems klausimams artimiausių metų turime skirti didžiausių dėmesį. Um, thank you very much for the information we got. Ačiū apie tai, kad pranešėte mums naujasias naujienas apie selektyvų teisingumą. Aš norėčiau pakalbėti ir apie dar keletą dalykų. Gegužės 20 dieną stengiausi būtinai sudalyvauti pirmame Kijevo gėjų parade, bet jis buvo atšauktas ir du organizatoriai buvo sumušti, žiauriai sumušti. Taigi atrodo, kad Ukrainoje nėra gerbiama teisė rinktis, burtis. ir negalėjo keleto taikių demonstrantų apsaugoti nuo šimtų agresyvių huliganų. Ir dabar yra svarstoma radoje tariama, tariamas gėjų propagandos, antigėjų propagandos dokumentas, įstatymas, pagal kurį bus cenzuruojama informacija apie homoseksualus. Nepriklausomai nuo to, ką, kas galėtų manyti apie homoseksualų teisės, tai yra pirmiausiai pagrindinių teisių pažeidimas. Tai yra žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės, susibūrimo laisvės pažeidimas. Norėčiau išgirsti, kaip yra kovojama su tuo. Uh, meneer de voorzitter, ik zal uh, er, erg bondig zijn. Ik zou uh, als coördinator. Aš esu Aldi frakcijos koordinatori. Norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme kolegai Vygandui be išlygų, jau užsakytai nuomonį. Aš manau, kad šitas selektyvusis teisingumas yra labai svarbus aspektas galvojant apie šį susitarimą. Mano frakcijos pirmininkas ir Van Balen taip pat buvom nuvykę į Kievą ir bendravome su ponė Timošenko ir pamatėme, kokiomis sąlygomis ji yra įkalinta ligoninėje. Taigi mūsų frakcija reiškia pilną paramą kolegai Vygandui. Dėkoju už jūsų paramą mūsų pasirinktiems veiksmams. Visos politinės frakcijos atrodo pritarė mūsų žingsniams, kurie yra pagrinsti mūsų bendromis vertybėmis, kurias turime dalinti su savo partneriais, partneriais, kurie norėtų turėti artimesnius bendradarbiavimo ryšius su mumis. Pranešėjas Degutko klausė, kokį poveikį galėtų daryti parlamentas. Jūsų galios yra ypač didelės jūs e, domitės, kas vyksta Ukrainoje ir daug kas iš jų tiesiog dalyvavo konkrečiuose veiksmuose. Ateityje, jeigu mums pavyks prisirti prie to taško, kai taryba pasiūlys laikymą, sutarties taikymą, bet tam reikalingi bus parašai. Komisaras atsakingas už prekybą sakė, kad nors ir nėra numatyta sutartyje, vis dėlto jisai kreipsis pagalbos nuomonės į parlamentą ir tik tai tada pateiks savo siūlymą tarybai dėl tolesnių žingsnių. Pagal sutartį reikės tokį sutarimą ratifikuoti. Tai bus e, procesas, kuris bus vykdomas ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Ir Ukrainos pusė puikiai supranta, kad tas susitarimas neįsigalios, kol iš esmės nepasikeis situacija demokratijos srityje ir kol nebus įgyvendintas raginimas pagerinti teisinę ir demokratijos padėtį šalyje. Kolega Galer kalbėjo apie naują baudžiamojo proceso kodeksą. Be naujo proceso kodekso mes nepasistėsime į e, iki. Baudžiamasis procesas Ukrainoje yra tas, kuris buvo paveldėtas iš ankstesnės Sovietų sąjungos ir mes puikiai supranta, kad reikia reikalauti, kad šito kodekso nuostatos būtų konkrečiai įgyvendinamos praktikoje, kad būtų pakeista teisėjų skirimo tvarka, prokurorų skirimo tvarka ir visos tos skirimo procedūros turėtų būti labai aiškiai, aiškios ir skaidrios. Pane Kornelis klausė, kaip vertinti situaciją, kai yra pažeidžiamos mažumų teisės. Iš tikrųjų, jos yra pažeidžiamos. Tuo metu kai e, gėjų ir lesbiečių įvairiausi renginiai buvo organizuoti, kai įvyko susirimimai ir kai policija apskritai nesėmė jokių veiksmų. Aš norėčiau priminti, kad kalbant apie diskriminaciją, visada reikėtų prisiminti vizų liberalizavimo veiksmų planą, taip pat reikėtų prisiminti įstatymus, kurie reikalauja užtikrinti atitinkamus standartus, kurie yra suformuluoti Europos tarybos dokumentuose. Taigi reikia politinės drąsos, politinės valios įgyvendinti visas šitas teisės nuostatas, bet to mes matome, kas ir Moldovoje matėme, kiek reikia drąsos, kiek reikia investicijų, kad būtų galima įgyvendinti priimtus teisės aktus. Aš manau, kad šitas pavyzdys e, leidžia tikėtis, jog ir kitose rytų Europos valstybėse galime pasiekti kai ko, ypač kai tai yra siejama su vizų liberalizavimo klausimais. Dėkoju kolegoms už šias diskusijas, norėčiau išsakyti ir keletą savo minčių, norėčiau padėkoti kolego Koks už tą santūrumą, kurį jis parodė vykdydamas savo uždavinį šitos procedūros vyksta laikantis įgaliojimu. Bet to norėčiau pritarti Vygandui ir kolegos, kurie išreiškė savo pritarimą. Aš manau, kad mes norime visi, kad šitas sustarimas kuo greičiau įsigaliotų. Vygandas kalbėjo apie e, pasirašymo procedūras, minėjo, kad parlamentas turės priimti tinkamus sprendimus, leidžiančius pradėti ratifikacijos procesus. Dabar šiomis dienomis galbūt verta būtų pasakyti, kad dabar kamolys yra Ukrainos parlamento rankose. Parlamentas turi pradėti mokėti žaisti su juo. Taigi selektyvinis teisingumas negali būti taikomas atskiruose regionuose. Mes stebime tuos procesus ne tik tai siedami teisingumą su e, Timošenko, bet mes matome, kad selektyvus teisingumas ir taikomas yra ir vietos apygardų rinkimų akibėjų kandidatams. Taigi, kurint turi išmokti dirbti su politiniais oponentais. Techniškai teisingos tvarkymos rinkimų procedūros dar nereiškia laisvų rinkimų. Laisvi rinkimai bus tada, kai kandidatai galės iškelti savo kandidatūras ir e, dalyvauti rinkimuose be jokių kliūčių. Negalime pasitenkinti tik tai sklandžiomis rinkimų dienos procedūromis. Taigi, jeigu įvykiai pasuks priimtina linkme, tai parlamentas, žinoma, pasiryžęs, kad tos procedūros būtų baigtus kuo greičiau. Ne nuo mūsų priklauso šio susitarimo likimas. Mums labai svarbu, kad Ukraina nepasuktų netinkamą linkmę, kad būtų užtikrinta žmonių gerovė ir jų laisvė. Tai svarbiausias mums rūpintis klausimas. Tikiu, dėkoju kolegai Vygantui, linkiu kuo geriausios sėkmės ir džiaugiuosi, kad mes susitikome su jumis ir pakalbėjome apie rūpimus klausimus.